Labai diena, kolegos. Tęsėme mūsų posėdį ir kitas mūsų darbo atvarkės klausimas yra klausimų tarybai valanda. Ir norėčiau e, paskat, pasveikinti Belgijos pirmininkančios valstybės ministrą. Ir pirmasis klausimas yra ponios Blinkevičiūtės pateiktas klausimas dėl neįgaliųjų ir e, strategijos Europa 2020. Ministre, kai jūs būsite pasirengęs, mes mielai išklausysime jūsų atsakymą. Madame la Présidente, euh, chers collègues. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos. Taryba skiria didelę svarbą užimtumo galimybėms gerinti ir visų piliečių galimybės dalyvauti darbo rinkoje gerinti tarp jų ir neįgaliųjų. Todėl 2020 m. strategijoje, kurią patvirtino taryba 2010 m. birželio mėnesį, ypatinga dėmesį skiriame į tuos, tiems žmonėms, kurie turėtų turėti geresnės užimtumo užimtumo ir švietimo bei įtraukties galimybės. Ir tai apima žmonės su negale. Tai ypatingai paminėta e, šiame dokumente ir Europos platformoje prieš skurdą. Ir e, Tai parodo, kokiu lygmeniu komisija turi kurti ir įgyvendinti programas prieš diskriminaciją. Tačiau taip pat turi būti tai daroma ir nacionaliniu lygmeniu, nes valstybės narės turi e, sukurti ir įgyvendinti priemonės, kad patenkintų įvairių didelės rizikos grupių poreikius. Ir tai apima neįgaliuosius e, po po to, kai buvo priimtas sprendimas po 2010 e, m. birželio mėnesio vadovų sustikimo, buvo nuspręsta, kad visos e, politikos gairės turi prisidėti prie šios strategijos, o tai turi pagerinti socialinę įtraukti tų žmonių, kurie turi negalę. Ir tai taip pat pabrėžta e, rezoliucijoje dėl naujos Europos struktūros, kurioje kalbama apie žmonės su negale. Tai buvo priimta birželio mėnesio vadovų taryboje ir ministrų taryboje. Ir ypatingai kalbama ten ten apie tos žmonės, kurie turi e, negalę, kad jie turėtų būti integruoti į visus 2020 m. strategijos skyrius ir kad būtų investuojama į žmogiškus išteklius, ypatingai e, tuos, kurie atstovauja neįgaliuosius. Ir taryba taip pat savo rezoliucijoje ragino komisiją parengti naują strategiją kitam dešimtmečiui, atsižvelgiant į žmonės su negale, kurie turėtų savo atstovus 2020 m. Europos e, strategijoje. Pone Bliknevičiu, ar turėtumėte papildomą klausimą? Pone ministre, už Jūsų atsakymą. E, tačiau vis dėlto norėčiau konstatuoti, jog 65 milijonai ES E, šešiasdešimt penki milijonų europos sąjungos neįgaliųjų balsas dar yra nepakankamai girdimas todėl mano klausimas būtų papildant toks ar nemanote jog reikėtų paspartinti antidiskriminacinės direktyvos priėmimą visose europos sąjungos valstybėse narėse siekiant užtikrinti kad neįgalūs žmonės gyventų kaip visaverčiai piliečiai? taigi klausimas kokia būklė dėl antidiskriminacinės direktyvos? Uh, Ministra. Ačiū gerbiamas ministrė, atsakykite. Tarybos uh, socialinių reikalų darbo grupė E, panalizavo komisijos pasiūlymą dėl naujos direktyvos įgyvendinti e, nediskriminavimo principą e, visoms grupėms, religijoms, nepriklausomai nuo žmogaus įsitikinimų, tikėjimo, seksualinės orientacijos ir taip toliau. Ir Tam reikia visų valstybių vieningo balsavimo ir kelios pirmininkaujančios valstybės labai stengiasi dėl šio dokumento, tačiau šiuo metu pirmininkaujančia valstybė dar e, negali nuspręsti, kiek ilgai truks tos darybos ir koks bus tas rezultatas. Have, uh... Ačiū labai. Dar yra du papildomi klausimai. Išklausysime vieno, po to kito ir tada suteiksime žodį ministrui. Jis iškart į du klausimus atsakys. Pirmąjį klausimą užduos ponas Zemkė. Aš norėčiau padėkoti už labai svarbią informaciją, tačiau aš labai apgailestauju, kad dėja ši informacija buvo perdėm bendro pobūdžio. Jūs tiesiog paminėjote teisingus dalykus, bet aš norėčiau jūsų paklausti labai konkretaus klausimo. Ar jūs esate numatę papildomo finansavimo? neįgaliųjų mokymams, nes be papildomo finansavimo bus labai sudėtinga padėti tiem žmonėms europiniu mastu. Ačiū. Prašau. Kitas klausimas. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Norėčiau jūsų pasiteirauti, kokius terminus esate savo nusistatę, e, kaip sparčiai taryba ketina dirbti E, primdamas sprendimus dėl keleivių e, keliaujančių autobusais ir automobiliais teisų. Ačiū kolegos. Ministrė, ar galėtumėte atsakyti į tuos du papildomus klausimus? Na, visų pirma, dėl finansavimo mes rengsime bendras diskusijas, dėl biudžeto bendrai. Ir žiūrėsime, kaip būtų galima busimame biudžete įtraukti tokias iniciatyvas, tokių iniciatyvų finansavimą ir tam tikrus teisėkros pasiūlymus dėl strategijos 2020. Šios strategijos kontekste yra naujų politikos krypčių, kurių tikslas propaguoti neįgaliųjų teisės. Na ir mes turime pasirūpinti tinkamų finansavimų toms iniciatyvoms įgyvendinti. Dabar dėl poslingių teisės teisėkūroje teisės aktuose. Mes turime labai aiškiai išsiaiškinti, kokį vaidmenį gali suvaidinti komisija per dabar veikiančius teisės aktus, imantis priemonių e, ir gyvendinant prievalės, kurios yra numatytos sutartyje. Bandysime aktyviai pasirūpinti neįgaliųjų teisėmis ir jau yra patvirtinta direktyva prieš diskriminaciją tam, kad nebūtų diskriminuojami neįgalieji darbo rinkoje. Ačiū. Dabar perėsime prie kito klausimo. Klausimą užduoda vicepirmininkė ponia Kratsa. Kalba eina apie biudžeto koregavimą ir privataus sektoriaus skolą. Taigi, ministrė, kai tik galėsite, prašom atsakyti klausimą. Voilà, actuellement les procédures de surveillance euh, macroéconomique et budgétaire. Ačiū makroekonominė ir biudžeto e, stebėsena pagal 2021 sutarties straipsnį yra e, svarbiausi šiuo kontekstu. E, taryboje yra sukurta darbo grupė, jai vadovauja vadovų tarybos pirmininkas, ten dirba visos valstybės narės, taip pat komisija ir centriniai bankai. Uh, E, bus išnagrinėtos siūlomos priemonės, e, ieškoma atsakomų dėl biudžeto disciplinos, bus sukurtas naujas teisinis pagrindas ir finansiniai ėrėjimai. Birželio mėnesį buvo pateikta tarpinė ataskaita, joje pažymima, kad biudžeto stebėsenos procedūros turi būti stiprinamos. Tuo būdu, kad būtų galima e, stebėti, kaip vystosi skolos dydis, ar jį didėja ir nepažeidžiamos stabilumo ir augumo pakto nuostatos darbo grupė taip pat pažymėjo, kad reikėtų turėti makroekonominio poveikio priemonių, kurios padėtų išvengti laiku makroekonominio nestabilumo, nes laiku ėmusis priemonė būtų galima išvengti padėties blogėjimo, neigiamų pasiekmių. Todėl mums reikia labai tikslių rodiklių, kuriuos reiktų išanalizuoti. Aišku, čia priklauso ir privataus sektoriaus skola. Ši problema gali turėti didelės pasiekmes. Birželį e, taryba išklausė pateiktos ataskaitos, o galutinė ataskaita bus pateikta spalio mėnesį, darbo grupė atsiskaitys už atliktą darbą ir tuomet bus pradėtas kurti naujas teisinis tekstas arba esamų teisinių aktų keitimas, kad būtų galima imtis reikalingų priemonių. Pirmininkaujantį valstybę valstybė šiam klausimui teikia prioritetą. Ačiū dabar ponia Kratzer, prašau. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau labai padėkoti ministrui už tai, kad pasistengite atsakyti mano klausimą. Tačiau norėčiau paklausti apie e, privataus sektoriaus skolą. Ar į tai buvo atsižvelgta, e, ruošiantis priimti sprendimus spalio mėnesį? ir e, šios ekonominės valdymo programos kontekste. Ir naujai interpretuojant stabilumo ir augimo paktą, norėčiau paklausti, ar visgi atsižvelgiama į privataus sektoriaus skolą. Būčiau labai dėkinga, jeigu atsakytumėte šitą klausimą. Kaip aš ir sakiau, mes jau pradėjome šį procesą. Darbo grupė pradėjo posėdžiauti šio klausimu ir iki spalio mėnesio ministrų tarybos dar porą kartų posėdžiaus. Ir ji galvoja apie tai, kokius ateityje galima būtų taikyti kriterijus. Ir jie pateiks savo pranešimą, savo ataskaitą tarybai spalio mėnesį. Ir mes e, galvojame apie tai, kokius e, nuostatus priimti e, ateityje, kuriant teisės aktus dėl privataus sektoriaus kovos. Labai ačiū. Perėsime prie kito klausimo, kurį pateikė ponas Tikau dėl TNT tinklo peržiūrėjimo. Pone Tikau, ministre, atsakykite, galėsite. intégration du réseau transeuropéen de transport. Buvo publikuota žalioji knyga su tikslu pagerinti transeuropinius tinklus ir devintaisiais metais taryba patvirtino išvadas, kuriomis pasveikinama komisija žalioji knyga ir komisija raginama pateikti institucijoms esamų nuostatų dėl TNT peržiūros projektą. Mes e, siekiame vykdyti strategiją, kuri yra daugia daugia pakopę, būtent dabartiniai TNT būtų išlaikyti, taip pat siekiama padidinti e, kelių ir oro uostų tankumą, bet to reiktų sukurti centrinį tinklą, kuris e, būtų įgyventinas pagal e, Europos suplanuotą projektą, atsižvelgiant į transporto išteklių augimo poreikius bei siekė sumažinti e, kenksmingas emisijas. Yra problemų dėl vertimo, nėra verčiama į anglų kalbą, sako pirmininkė. Liktai panašu ir lietuvių, ne, bet dabar panašu girdim. Sveiki. Thank you. O oh, en juin dernier le conseil a pris note des informations praėjusį birželį taryba atsižvelgia į pirmininkaujančios valstybės ir komisijos informaciją, kuri apibendrino kasmetinę ministrų konferenciją apie TNT tinklą. Uh, Ir tai vyko Zaragosoje, e, Ispanijoje, birželio mėnesį. Buvo nuspręsta, kokia metodika bus taikoma e, šioje struktūroje, kuri apima visą tentį tinklą ir nuspręsta kaip galima būtų geriausiai panaudoti turimus finansinius išteklius. Komisija pradėjo konsultacinį procesą dėl ateities tentė tinklo ir bus sukurti kriterijai, kaip suplanuoti šios tinklus. Uh, Konsultacijos dabar vyksta, jos baigsis rugsėjo 15. Šių konsultacijų pa, rezultatas bus pristatytas TNT posėdyje, kuris vyks rugsėjo 30. -ąją. ir vyks diskusijos tarp komisijų ir atitinkamų valstybių, valstybių narių, kaip įdėkti TNT, kaip pritaikyti TNT gairias. Komisija atliks ir poveikio įvertinimą 2011 metais ir tikimės kitų metų gegužę ar birželį gauti tas gairias. Prieš pateikiant visus šios pasiūlymus ir turint omenyje, kad vyksta konsultacijos ir kad vyks dvi šalės, bidugia šalės konsultacijos, E, Belgijos e, vyriausybė kol kas negali, e, Belgijos pirmiausia valstybė kol kas negali numatyti, kaip plėtosis ten sistema. Toliau kitas klausimas. Pone Tika, prašom, ačiū ponė pirmininkė. Jeigu mes norime užtikrinti tinkamą TNT tinklo peržiūroma, tai reikia siekti integruoti esamą infrastruktūrą bei pritaikyti suderinti ją su kaiminių valstybių infrastruktūra. Laikotarpio vidurio peržiūra mm, bus e, netrukus paskelbta, todėl mums reikia papildomų duomenų, kadangi netrukus prasidės naujas TNT plėtros procesas. Todėl aš uždegu savo šį klausimą. Žinoma, tie klausimai, kuriuos jūs paliečiate, yra labai svarbus ir uh, Be, be jokios abejonės jie bus aptariami studijose ir diskusijose dėl to, kaip transeuropinius tinklus būtų galima pritaikyti ir pakoreguoti. Du papildomi klausimai, išklausysime jų iš karto abiejų. Pirmiausia, ponas Huantis. Pone, ponas Čuntis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, Visai neseniai komisijos pirmininkas, atsiprašau, parlamento komiteto atsakingo už turizmą ir pramonę e, pirmininkas paskelbė laišką dėl išlaidų, kurios yra numatytos Graikijai. Ir Graikijos vyriausybė ketina apkarpyti biudžeto eilutę susijusią su geležinkelių finansavimu pagal transeuropinių tinklų projektą. Ir neseniai Graikija gavo finansavimą iš ES tam, kad būtų modernizuotas geležinkelių tinklas. Dėl ekologinių priežasčių. Rietmenų klausimas, taip kaip jis sprendžiamas Graikijoje, pažeidžia ES sutartis. Ir ar taryba ketina peržiūrėti šį klausimą? Ačiū, pana Zemke. Jeigu leisite, norėčiau paliesti klausimą, kuris ką tik buvo iškeltas. Tiesa ta, kad šių tinklų plėtra yra labai svarbi, kalbant apie europinę integraciją. Tačiau darbai turi būti nuoseklus. Ir aišku, tai yra brangus projektas. Na ir mano klausimas štai koks. Biudžete 2014-2020 metams, ar jūs nenumatėte galimybės padidinti finansavimą transeuropiniams tinklams? Ačiū, ministrė, prašau. Na kągi, pirmasis klausimas dėl Graikijos finansavimo mažinimo geležinkelių e, tinklui. Na, aš galėčiau pasiaiškinti, kokia yra situacija su Graikija, bet kol kas tikrai konkretaus atsakymo jums pateikti negalėsiu. Dėl to, kad Graikija savo gebėjimus, suma, finansavimo gebėjimus sumažino. Na, bet susisieksime su komisija ir galėsime matyti jums parengti detalesnį atsakymą. Dabar dėl to, kad na, jūs norite, kad projektas būtų finansuojamas nuosekliai, tai aš tiesiog galėčiau grįžti prie finansinių perspektyvų klausimo 14-20 metams. Jūs irgi dalyvausite šiuose diskusijose pagal bendro sprendimo prieimimo procedūrą biudžeto klausimais. Na ir galiausiai tikiuosi, kad būtent jūs, kad parlamentas kels tokius klausimus ir perspektyvų, finansinių perspektyvų diskusijose bus aptarimi tie dalykai tam, kad būtų galima e, pasiekti užsibrieštų tikslų. Ačiū, dabar periname prie kito klausimo, kurį užduoda ponas Papanikolau. Kalba eina apie atviro koordinavimo metodo įvertinimą. Prašau, ministrė. Savo Savo lakryčio mėnesio tarybos išvadose yra minima, kad atviras koordinavimo metodas labai aktyviai prisidėjo prie tinkamo darbo rinkos funkcionavimo ir socialinės integracijos bei geriausios praktikos mainų užimtumo politikoje. Na, be jokios abejonės e, šis metodas ir toliau bus labai naudingas. Dėl to reikalinga tinkama uh, užimtumo gairių priežiūrą, gairių, kurios bus greitai patvirtintos taryboje, kai tik tai parlamentas paskelb savo nuomonę. Panašu, kad šiandien jau parlamentas tą nuomonę išsakė. Na ir atitinkama taryba čia suvaidins labai svarbu vaidmenį, kalbant apie gerą valdyseną, kuri turėtų būti patvirtinta tarybos viršūnių susitikime. Praeitais metais, kai taryba patvirtino naują strategiją Europos bendradarbiavimo išvietimo ir mokymo srityje, naujosios valstybės narės pripažino, kad pagrindinių strateginių tikslų numatytų tame dokumente pasiekimui reiks veiksmingai panaudoti atviro koordinavimo metodą. Taigi ir toliau turėtumėme pritarti šią metodui, kuris buvo ypatingai naudingas tose srityse, kurios buvo nacionalinės kompetencijos klausimai. 2010 metų ataskaitoje, kur kalbama apie švietimo ir mokymo tikslų įgyvendinimą, yra akcentuojama didžiulė, pas, didžiulė pažanga, kuri buvo pasiekta dėl šio e, atviro koordinavimo metodo švietimo ir mokymo srityje. Taryba taipogi savo išvadose, kurios buvo patvirtintos birželio 7 dieną, atkreipė dėmesį į tai, kad bendrose diskusijose apie Europos strategiją 2020 labai svarbu įtraukti šį integruotą požiūrį ir dirbti bendrai Europos mastu atviro koordinavimo metodo kontekste, socialinės įtraukties ir apsaugos srityje, kadangi tai yra tas mechanizmas, kuris įrodė, kad turi didžiulį potencialą. Tačiau atsižvelgiant į naujus iššūkius, naujas perspektyvas Europai 2020 ir taip pat kalbant apie tikslų įgyvendinimo priežiūrą, tikslų, kuriuos užsibrėžė taryba, skurdo mažinimo ir socialinės įtraukties rytyje, taip pat kalbant apie užimtumo gairę šiems metams. Neoficialiame socialinės apsaugos ministrų susitikime biržia, e, Liepos mėnesį kreipiamas į valstybės narės, kad būtų pradėtos diskusijos ir sustiprinamas atviras koordinavimo metodas, ypatingai rezoliucijoje, kuri buvo priimta, priimta praeitų metų lakryčio mėnesį, kur kalbama apie naują bendradarbiavimo pagrindą sustiprintą bendradarbiavimą, e, sprendžiant jaunimo klausimus. Ir yra numatyti bendri principai, kurie, kurie turi būti taikomi visose politikos srityse. Kalbant apie jaunimą, ir kad būtų pritaikytas atnaujintas koordinavimo metodas. Taigi e, rugsėjo 14 dieną vyks konku, kon, kon, kon, atitinkama konferencija ir spalio 1 dieną taryboje e, pripančios valstybės iniciatyva. Šis klausimas bus dar kartą aptartas ir dėl to bus padarytos išvados apie užimtumą ir socialinį įtraukti. Ačiū, ponė. Popo, ponė Papanikolau, jūs papildomas klausimas. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū ponui ministrui už atsakymą, bet man reiktų kai ką pasitikslinti. Atviras koordinavimo metodas tokiuose sritise kaip švietimas, mokymai, jaunimo švietimas yra labai svarbus. Tai yra ypač svarbu tose sritise, kurios nepatenka jas kompetencija. Tačiau noriu pasitikslinti, Ar nebūtų galima susipažinti su atliekamų tyrimų rezultatais, kad būtų galima jas panaudoti savo darbe? Norime, kad EP būtų labai įtrauktas į šį procesą, kad galėtumėme įnešti savo indėlį. Ačiū, ministrė, prašom. Je vous renvoie évidemment à la dernière partie de ma, de ma réponse. Aš norėčiau Jums uh, priminti savo ankstesnio atsakymo galutinę dalį. Jums labai aiškios išvados bus pateiktos po uh, to, kai įvyks uh, spalio 21 dienos va, ministrų, vadov, ministrų sustikimas. Ir tada galima bus padaryti išvadas dėl um, užimtumo bei socialinės įtraukties. Ačiū ministrė, man atrodo, dar vienas papildomas klausimas buvo užduotas. Pone Blinkevičiūtė, noriu užduoti klausimą ministre už atsakymą dėl atvirojo koordinavimo metodo reikšmės. E, tačiau aš noriu atkreipti dėmesį jog šie metai europos sąjungoje yra kovos su skurdu metais paskelbti ir taip jau sutapo kad tada kuomet visoje europos sąjungoje yra didžiulė bedarbystė ir auga socialinė atskirtis mes turime kovoti su skurdu. kaip jūs manote kiek įtakos skurdo sumažinimą e, atviro koordinavimo metodas ir ar to pakanka kad sakykime apsikeisime gerąja patirtimi ir matysime kaip iš tikrųjų e, skiria didelį dėmesį skandinavijos šalys kovai su skurdu ir socialine atskirtimi kryptimi ar nuo to sumažės šitas skurdas baltijos valstybėse? ačiū. Alors une coordination et un apprentissage mutuel plus efficace koordinavimas ir e, mokymas, veiksmingesnis mokymas turėtų turėti, duoti pozityvių rezultatų pabrėžiant svarbius tikslus e, socialinės rūpybos rytyje. Aišku, žimtumas, e, kovas, kova su skurdu, kas yra akcentuojama ypatingai šiais metais. Aktyvi, proaktyvi užimtumo politika gali sumažinti skurdą, bet tuo pat metu gali ir paklausą užtikrinti didesnę darbo rinkoje, pasirūpinti didesniu, didesnėmis įdarbinimo galimybėmis. Tas pats pasakytina ir apie sveikatos e, priežiūrą. 2010-ieji taip yra kovos su skurdu metai ir tikimės, kad mes sugebėsime įgyvendinti e, tikslus, mokydamiesi vieni iš kitų. Pirmininkė, ačiū, periname prie kito klausimo, kurį užduoda ponas Huntis. Kalba eina apie ketinimų protokolą kuris buvo pasirašytas tarp Graikijos ir ES bei Tarptautinio valiutos fondo ir e, didelių infliacijos mastų. Ministrė, prašau. Le Conseil a mis l'accent à plusieurs reprises sur les problèmes. Taryba keletą kartų akcentavo, kad per ilgą perspektyvą sus... E, Graikijos ekonomika susiduria su struktūrinėmis problemomis bandydama prižiūrėti rinką ir bandydama sumažinti didžiulį biudžeto deficitą. Taryba rekomendavo Graikijai imtis tam tikrų priemonį tam, kad būtų e, pagerinta produktų rinka ir kad būtų sukurtas palankesnis, e, palankesnė aplinka verslui, užimtumui skatinti, kad būtų pagerintas efektyvumas ir kad būtų geriau panaudojami struktūrinių, panaudojamos struktūrinių fondų lėšos kad būtų sumažintas deficitas ir taip pat viešieji finansai būtų gyvybiškesni ateityje. Graikija pirmąją ataskaitą apie priemonių gyvenimą pateikė kovo 16 dieną, antrą ataskaitą pateikė gegužės mėnesį. Birželio mėnesį komisija ir, ir Tartautinės valiutos fondas atliko preliminarią analizę, atsižvelgiant į paramos mechanizmus e, skirtų stabilumui ištikrinti kalba eina apie 110 milijardų eurų. E, tai yra bendra suma, kurią skiria TVF ir ES Graikijai. Taryba oficialiai nebuvo informuota apie galutinę komisijos ataskaitą. E, gavome rezultatus kur kas vėliau ir apie tai informavome valstybės narės. Na ir remiantis komisijos vertinimu, ūkio plėtra atitinka prognozes dėl paramos stabilumui mechanizmų. Na, o infliacija panašu, tai nėra palankus elementas, kalbant apie produktų rinką ir dėl to ir toliau bus imamasi priemonių, jeigu prireiks tam, kad padėsime, padėtumėme Graikijos valdžiai toliau užtikrinti didesnį ekonominį augimą ir išsaugoti sveiką fiskalinę aplinką. Pagal komisijos vertinimus, jeigu ūkio plėtra atitiks pakoregavimo priemonėms ir paramos priemonėms, tuomet infliacijos augimas rodo, kad rinkoje yra trūkumų. Tas pats pasakytina ir apie biudžetą. Ir tuomet taryba matys, matyt turės labai didžiai sekti situaciją. Ačiū. Pone Huntis. Efkaršto, kirie proedrė. Kirie. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Būkštoju, kad neužsakėte į tą klausimą, kurį jums uždaviau. Priemonės, kurių buvo imtasi dėl TVF, ES ir Graikijos susitarimo e, yra tikrai giliai įsiekiančios norėdami padidinti valstybės e, pajamas, mes didame mokesčius, e, žmonės negali jų sumokėti ir dėl to pradedama kalbėti apie defleciją. E, tuo pačiu metu dar bandoma didinti PVM ir kitus vartojimo mokesčius. Todėl noriu paklausti jūsų, po atsižvelgiant į vakar Ekofino paskelbtas rekomendacijas, būtent, kad Graikija turėtų tęsti savo pastangas, kurios iš principo yra infliaciją didinančios. Negi ekofinas neturėtų patarti Graikijai bandyti išvengti tokio infliacijos sprogimo. Ačiū. Pone ministrė, prašome. Ačiū. Negaliu tiksliai atsakyti, bent jau šią akimirką, tačiau ministrų taryba nuolat atkreipė dėmesį Graikijos ilgalaikės struktūrinės problemas, taip pat per dvi šalius pokalbius e, buvo atkreiptas dėmesys į stabilumo ir augimo strategiją bei užimtumo lygį. Todėl buvo pažymėta, kad Graikija turėtų sustiprinti pastangas kovoti su makroekonominiais disbalansais ir stiprinti savo ekonominę situaciją ir konkurencingumą. Graikija turi stengtis pritraukti labiau, daugiau investicijų, daugiau investuoti į mokslą, švietimą, geriau pasinaudoti europiniais fondais, taip pat reikia imtis priemonių užimtumo rinkai, keisti, įveisti flex security priemonės. Galiu tiesiog pažymėti, kad Graikijos pareigūnai patvirtino, jog atsargiai vykdo, tačiau kartu ryštingai vykdo visas struktūrinės reformas, jos vyksta įvairiausiose srituse, tai neišvengiamai sukelia problemų šalyje ir su tuo reikia susidoroti. Ačiū. Papildomas klausimas dėl pono Papenikolau klausimo. Aš norėčiau padėkoti suteiktą žodį. Iš ties infliacija didėja. Gegužė buvo 5,4 procento. Priemonės, kurios apmokestina vartojimą, turėtų sumažinti infliaciją tačiau tai, manau, paskatins naujų mokesčių įvedimą. Kokių priemonių mes turime galėdami paskatinti ekonomikos augimą be esamų paramos mechanizmo, ar egzistuoja kažkokių konkrečių planų ir labai konkrečių rekomendacijų? Ministrė, prašom. Alors, même si je peux comprendre que... Ačiū. Tikrai suprantu, kad auganti inflecija neišvengiamai sukelia problemų ir reikia kažkaip tai tą kompensuoti. Ir jeigu situacija nesikeis, finansiniai mechanizmai liks išbalansuoti, bet Graikija yra eurozonos nariai ir turi kartu prisimti atsakomybę už eurozonos stabilumą, o ūkio politika turi atitikti ir kitų valstybių narių ūkio politiką, ji turi būti e, tinkama, e, paisyti stabilumo ir augimo pakto nuostatų bei pagrindinių politinių gairių. Taigi valstybė narė turi prisimti atsakomybę ir efektyviai kovoti su esamomis e, problemomis. Taip pat reikia stengtis sumažinti pavojų, pinigų ir ekonomikos sąjungai. Ačiū. Dabar periname prie kito klausimo, kurį pateikė ponia Andrikienė dėl es pirmininkaujančios Belgijos prioritetų susijusių su jungtinėmis tautomis ir jų institucijomis. Ministre, atsakykite. En vue de la 65e Assemblée générale des Nations Unies, per Junktinių tautų general, 65 generalinė asamblėja 2000, ir per 2010 m. birželio mėnesio posėdį Europos vadovų taryba priėmė savo prioritetus šiame kontekste. Ir užsienio reikalų ministrai bei krašto apsaugos uh, E, ministrai turi atstovauti Europos e, Sąjungą tarptautinėse organizacijose. Taip pat buvo nuspręsta dėl tokių dalykų stiprinti ir skatinti e, jungtinės tautas ir prie to ES prisidės, stiprindama daugia šalį sistemą, o tai paremta didesniu skaidrumu ir efektyvumu bei atsakomybę. Antras prioritetas būtų prisidėti prie taikos ir saugumo tarptautiniu mastu ir ES čia norėtų padidinti savo matomumą, e, savo įvaizdį pagerinti ir prisidėti prie krizių valdymo e, atitinkamuose ES institucijose, ypač saugumo taryboje. Trečiasis prioritetas būtų aplinkosauga ir tvari plėtra. Ypač tikintis pasiekti tūkstantmečio plėtros tikslų. Ketvirtasis e, - žmogaus teisės kadangi ES nuo pat pradžių visada buvo e, pati aršiausia žmogaus teisų gynėja, Ir visada e, jungtinėse tautose tai labiausiai propagavo ir ES todėl skatina ir skatins integruoti žmogaus teises į visas Europos veiklas ir veiksmus. Žmogaus teisės yra absoliučiai susijusios su jungtinių tautų tikslais ypač e, kalbant apie plėtrą ir saugumą. Na ir penktasis prioritetas būtų jungtinių tautų sistemos reforma. Uh, Tai yra norima pagerinti organizacijos funkcionavimą ir efektyvumą, kad jinai būtų skaidresnė ir labiau atstovaujama. ES dalyvauja e, oficialiuose ir neoficialiuose konsultacijose e, dėl žmogaus teisų e, tarybos reformos. Ir E, mes e, norime pabrėžti, kad turime e, visiškai išlaikyti savo gebėjimus dalyvauti šiuose konsultacijose. Ir kalbant apie diplomatinės atstovybės, 2009 metais Europos komisijos delegacijos esančios už ES ribų tapo ES delegacijomis. Dabar Ženevoje ES delegacija ir ne, delegacijos ir tarybos generalinio sekretoriato ryšių pareigūnai prieėmė darbinius e, mechanizmus e, kurie funkcionuos tol, kol pradės veikti išorės ryšių tarnyba. Thank you. Mrs. Adrian Kainer. Pone Andrikinė. Ačiū gerbiamas ministrė už jūsų atsakymą ir norėčiau pabrėžti, kad e, toliau yra sumaištis tame, kaip ES yra atstovaujama Ženevoje ir Niujorke. O todėl mes galim, e, rizikuojame tuo, kad su savo partneriais negalėsime efektyviai ir konstruktyviai dirbti. Antra, kadangi buvo, vyko labai rimtos diskusijos dėl uh, e, Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos uh, prioritetų mes dabar turime užtikrinti, kad tinkamai būtų skirti prioritetai ir ištekliai, kad, būtų, e, kad mes pasiektume ir kitas e, ES valstybės narės. Taip pat reikia liderystės e, tam tikrose rezoliucijose, ypač dėl mirties bausmės. Pirmiausia, mes turėtume dėrėtis dėl tartautinės sutarties dėl prekybos ginklais. Aš norėčiau išgirsti jūsų atsakymus šiais klausimais have some comments? Ministre, ar turėtumėte ką pasakyti? Perhaps I know I have another supplementary question. Žinau, kad yra dar vienas papildomas klausimas. Ai, ministrė, jūs jau pasiruošęs. Très simplement vous dire que la Belgique... Tiesiog norėčiau Jums e, pažymėti, kad Belgija Pirmininkaujantį valstybė žmogaus teisų taryboje perduos jums rūpimus klausimus. From... Turiu papildomą klausimą, kurį užduos ponas Riubikas. Ja, danke, Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien vyko labai intensyvos diskusijos, kuomet kalbėjome apie e, tarybos siekius mažinti 11 metų biudžetą, taip pat e, kadangi yra kuriama nauja diplomatinė tarnyba ir vyksta čia aktyvios diskusijos, argi nemanote, kad jungtinėse tautose būtų galima dėti pastangų e, efektyvinti veiklą bei siekti, kad es kalbėtų vienu balsu. Tokiu būdu mes galėtumėme mažinti postus, taupyti e, išlaidas bei panaudoti pinigus, kurių reikia labiau. Ar pirmininkauti Belgija yra pasirengusi teikti pasiūlymų dėl taupimo, kurie įgyvendintų didesnį efektyvumą es veikloje užsienio politikos rytyje. Ačiū. Minister. Alors d'ores et déjà. Kągi. Jau esame numatę priemonių Ženevai ir Niujorkui, atstovybėms tenais, bet, na, jūsų klausimas yra susijęs visų pirma su tuo, kad mums reikia kuo greičiau, e, kad pradėtų veikti išorės veiksmų tarnyba. Europos parlamentas yra irgi dalyvauja priimant teisės aktus šioje srityje, taigi tikimės ir jūsų pagalbos. Dėkoju, pername prie kito klausimo, kurį uždavė ponas Elvardas. Kalba eina apie biologinės įvairovės didinimą Europos Sąjungoje. Sur base de la communication de la Commission intitulée Remiantis komisijos komunikatu, kurios pavadinimas galim, galimi variantai laikotarpiui po 2010 metų, kalbant apie ES perspektyvas ir tikslus biologinės įvairovės rytyje, kovo 15 dieną taryba prieėmė išvadas, kurių pavadinimo štai koks. Biologinė įvairovė po 2010 metų ES tikslai pasaulio mastu tarptautinė sistema daliantis naudą ir privalumais. Taryba teigia, kad labai yra susirūpinusi dėl to, kad nebuvo pasiekti tikslai biologinės įvairovės rytyje, nei ES tikslai, nei kiti pasauliniai tikslai. Na ir biologinė įvairovė neprimtinų mastų mažėja, tai kelia aplinkosauginių, ekonominių, socialinių padarinių. Tačiau Šie tik tikslai suvaidino labai svarbų vaidmenį, kadangi tapo įmanoma parengti naudingas priemonės e, skatinant, didinant biologinę įvairovę. Ir mes sutarėme dėl ilgalaikės vizijos tam, kad iki 2015 metų būtų galima pagerinti biologinę įvairovę, įvairovę Europos Sąjungoje ir kad ekosistemų situacija būtų peržiūrėta ir būtų sukurta pridėtinė ekosistemų vertė ir tai prisidėtų prie žmonių ir gerbuvio ekonominių privalumų, nes biologinės vėrovės praradimas atneša baisius padarinius ir jiems galima užkirsti kelią. Taigi pagrindinis tikslas yra stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir užtikrinti ekosisteminių ekosistemų gyvavimą tam, kad e, jos gerėtų ir taip pat, kad būtų įnešamas didesnis ES indėlis kovojant su biologinės įvairovės nikimu pasauliniu mastu. Kalbant apie ES prioritetus, saugant ir skatinant biologinę įvairovę, taryba pažymėjo, kad e, naikinimas natūralių buveinių naikinimas, nykimas yra pagrindinė biologinės įvairovės nykimo priežastis. Ir dėl to taryba dabar akcentuoja, kad žemės naudojimas, netvarų žemės naudojimas atneša labai neigiamų pasiekmių, mažina gamtinių, gamtinius išteklius, taip pat naikinamos yra įvairios gyvūnų augalų rūšys Taip pat e, tai atneša dirbožėmio eroziją ir kitas problemas. Na ir klimato kaita dėl to gali irgi sustiprėti ir gali išnykti daug įvairių faulos ir fau, floros ir faunos rūšių. Na ir dabar strategija 2020 yra numatyta čia įvairių priemonių, kreipiamas yra komisija ir Europos taryba, kad būtų imtasi visų priemonių iškirsti kelią tokiems ekologiniam, tokioms ekologiniams grėsmėms, iššūkiams, kad būtų pagerinta biologinė įvairovė. Biologinės įvairovės vaidmuo irgi yra akcentuojamas labai aiškiai tarybos išvadose, kurios buvo patvirtintos kovo mėnesį. Teigiama, kad reikia kovoti su ekosistemų nykimo, biologinės įvairovės nykimo tendencija ir taryba pritarė ilgalaikiai vizijai biologinės įvairovės rytyje, kad e, iki 2050 metų būtų pasiekti, metų būtų pasiekti tikslai, kurie užsibriežti tarybos išvadose, kurias minėjau, kurios buvo patvirtintos kovo mėnesį. Ačiū, ponė Elvardai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad labai nusivyliau ministro atsakymu, kai jisai pasakė, kad trūksta pažangos siekiant tikslų dėl biologinės įvairovės išsaugojimo. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad kaimo plėtros priemonės ir bendro žemės ūkio politika labai smarkiai prisideda prie to, kad mažėja biologinės įvairovės ir kokių priemonių imsis taryba tam, kad būtų paremti ūkininkai Europoje, kurie yra tie, kurie apsaugo aplinką, kaip būtų galima sustiprinti jų vaidmenį, e, gerinant e, aplinkosaugą ir siekiant didesnės biologinės įvairovės. Prašau, ministrė. Na, Aš manau, kad geriausia priemonė, kurios galėtumėme imtis, jeigu norime užtikrinti kokybišką ūkininkavimą ir toliau remti e, finansiškai tvarų ūkininkavimą, tausojantį ūkininkavimą. Taigi, ir parama turi būti numatyta ir per Europos parlamento sprendimus dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Ačiū, daugiau papildomų klausimų nėra. Dabar pereisime prie kito. Ir tai yra ponios Maginis klausimas. Kalba eina apie neoficialų Žemės ūkio ministrų tarybos posėdį, kuris vyko rugsėje mėnesį. Prašau, ministrė. Mr. Elwood. Ponas Elwood. Pasieks. Alors, tout d'abord, j'aimerais évidemment. Euh, Prašom, ponia ministrė, ačiū. Dabar norėčiau pasveikinti komisiją surengus viešą klausimą dėl BŽUP po 13 metų. 6 tūkstančiai visuomenės e, nuomonių, NVO, darbo grupių atsakymų susilaukta. Taigi e, daug ką sužinojame. Be visų šių, šių procesų matome, kad Europos visuomeniai rūpi Europos žemės ūkio ateitis, kad tai nėra tik ūkininkų problema. Žinote, kad šis viešasis klausimas paskatino surenkti konferencija, kuri vyko 20 Liepos, ten buvo daromos išvados po diskusiją apie tai, kas buvo kalbėta e, konferencijoje ir Taip buvo padarytas dar mm, mm, vienas svarbus indėlis į vykstančius procesus, kalbant apie tarybą. Mm, Žemės ūkio ministrai per praėjusius dviejus metus vyko apmastomosius darbus, jiems vadovavo Čekija, Švedija, Ispanija. Artėjame prie tikslo, tačiau e, diskusijos e, turi tęstis. Nepaprastai svarbu, kad BŽUP biudžeto formavimo procedūrose būtų tinkamai įvertinta, jos perspektyvos tinkamai įvertintos, juk turime pradėti galvoti apie 13-20 metų finansinę perspektyvą. Be abejo, suvokate, kad BŽUP ateitis buvo svarbiausia neoficialios Žemės ūkio tarybos tema, kuri vyko e, Taip pat buvo pakviesti e, komisijos atstovai, e, siekiant daugiau informacijos e, buvo įvairios konsultacijos vykdomos per rūpiučio mėnesį, netrukus šių konsultacijų išvados turėtų būti paskelbtos mūsų ateities veiksmai ir surinkti rezultatai liudyja, kad bažų patikslai yra e, labai teisingi ir atitinka Lisabono sutartį, e, maisto produktų kokybė, maisto produktų tiekimo užtikrinimas, tvari e, žemdirbystė, buveinio aplinkos apsauga, taip pat tvarus kaimiškų vietovių vystimasis. Apie tai mes jau kalbėjome. Taigi, pirmininkaujantį valstybę siekia BŽUP e, pratesti, kadangi tai jis suteikia papildomą pridėtinę vertę ir BŽUP svarba atsispindi Europa 2020 strategijoje. Spalio mėnesį vyks baigiamosios politinės diskusijos dėl BŽUP ateities, tai vyks Žemės ūkio taryboje, o po to taryba, kaip be abejo ir parlamentas, e, bus prisidėjęs labai svariai prie apmąstymo procesų. Pažymėsiu, kad komisija taip pat e, džiaugiasi tarybos ir parlamento svarių įdirbių. Be abejo, bus dedamos tolesnės pastangos, kad būtų pateiktas pasiūlymas, kuriam galės pritarti abie kitos e, institucijos, vos tik gausime pakankamai informacijos, tarybose iškart prasidės diskusijos. Dabar e, dėl dėrybų su Merkosur valstybėmis norėčiau pirmiausia pažymėti, kad laisvos e, prekybos sustarimas su Merkosur yra nepaprastai svarbus ekonomiškai e, tarybos žemės ūkio darbo grupė ir ministrai puikiai suvokė, kad šis susitarimas turės lėpia pavojų Europos žemės ūkiui. Praėjusią gegužę e, taryba atsižvelgė į daugelio valstybių narių išreikštą susirūpinimą. Norėčiau dar pridurti, kad komisija turi laikytis dėrybinių įgaliojimų Bet to praeisę gegužę komisaras Čiolos e, patikino tarybą, kad bus e, užtikrinta, jog dėrybos su Merkosur neprieštaraus BŽUP ir esminėms Europos žemės ūkio interesams. Apendrindamas pasakysiu, kad taryba labai atidžiai e, seka dėrybą su Merkosur, ypač tas daroma per priekybos komitetą. Taip pat galiu Jūs patikinti, kad dėrybos tęsiasi ir dėrybinių įgaliojimų bus labai griežtai laikomasi. Ačiū ponė ministrė, ponė Maginės, ačiū. Pone ministrė, klausimas labai iš, e, buvo svarus ir atsakymas labai išsamus. Dėkui už tai. Tikrai tikiuosi, kad dėl dėrybų su Merkosiu buvo atsižvelgta į parlamento išreikštą susirūpinimą jūsų atsakymas e, ponui Elvart dėl biovairovos ir jūsų komentarai dėl žemės ūkio biudžeto e, verčia mane paklausti dėl tarybos e, pozicijos. Septyni tarybos nariai parengė tokį biudžeto projektą, kuris nieko gero nežada BŽP po 13 metų. Kokia yra jūsų pozicija, ministrė, prašau. Alors, un certain nombre d'États membres veulent diminuer le budget de l'année Ačiū, kai kurios valstybės narės nori mažinti žemės ūkio biudžetą kitiems metams, bet kaip žinau, susitarimas taryboje nebūtinai bus uh, toks, kokio jie pageidauja. Vakar išklausiau Belgijos biudžeto ministro, taip pat buvo kalbama apie 12 metų finansinę perspektyvą, taigi rengiamas 11 metų biudžetas, laik, reikia pradėti dėrybę su parlamentu ir aš nepritariu jūsų būkštavėms dėl biudžeto. Du papildomi klausimas ponas Rybich ir padau ponas Elvart. Taigi abu klausimus išklausysime vienas po kito. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane domintų e, tai. Šiuo metu diskutuojama dėl 11 metų biudžeto. Čia taryba ir komisija kartu pasiūlė konkurencingumo gerinimo e, programai, protingai energijai ir verslumo gerinimui skirti atitinkamai lėšų. E, ir taip pat 7. Ir nori skirti dalį septintosios mokslinės e, programos e, lėšų dalį atominio reaktoriaus tyrimams. Kokia yra tarybos pozicija? Kadangi komisija turi, prieėmė e, labai neįprastą sprendimą pradėti e, dėrybas. Merkosur dėrybas, atnaujinti tas dėrybas, tai turės labai didelę įtaką e, valstybių narių ūkininkams. Ir tie ūkininkai turi ir taip laikytis labai svarbių ir labai griežtų standartų, kuriuos taiko komisija, o šitie standartai netaiko Merkosur valstybėse. Tai labai turės didelį neigiamą įtaką. Aš norėčiau tik tais priminti Jums bendrą e, biudžeto apžvalgą. E, mes tik pradedame šitą procesą ir nuo praėjusio gruodžio mėnesio jūs galėjote keisti įvairius biudžeto elementus. Aš norėčiau Jums tai priminti, priminti šitą biudžetą. Ir uh, pag, siūlyčiau pagalvoti, kokie yra prioriteto, pa, parlamento prioritetai biudžete. O dėl antro klausimo, pirmininkaujančio valstybė žino, kokie rūpesti parlamento žemės ūkio komitetas patiria. Tačiau norėčiau priminti, kad komisija turi laikyti savo įgaliojimų ir reikia pasiekti teigiamų e, rezultatų per šias dėrybas, o tai turi būti naudinga ES ūkininkams. Pavyzdžiui, turi būti apsaugoti žemės ūkio produktai ir taip pat geografinės nuorodos. Pereisime dabar prie kito mūsų klausimo, kurį pateikė e, ponas Čarnecki. E, dėl E, Balkanų valstybių perspektyvų įstoti į Europos Sąjungą. Objektyv de notre euh, politique envers la région des Balkans occidentaux. Mūsų politikos e, Vakarų Balkanų atžvilgių tikslas yra užtikrinti stabilumą šiame regione ir padėti e, jiems e, džiaugtis e, demokratija, taika ir klėstėjimu. 99 metais ES nusprendė įsteigti šitą stabilizavimo procesą ir jis turi tęstis tol, kol šios šalis galės įstoti Europos Sąjungą. Tai yra e, metodas valstybė valstybė ir tai yra e, susitaikymo metodas ir šio regiono ateitis nuo to priklauso. E, tai atvinka ir salonikų darbo tvarkę, kur labai aiškiai išdėstytos stojimo sąlygos jos taip, taipogi yra griežtos. Ir taryba nekarta pabrėžė, uh, E, kokios yra Balkanų valstybių e, stojimo Europos Sąjunga e, sąlygos. Ir po Sarajevo posėdžio, kuris vyko praėjusiu metu, praėjusiu birželį, tai buvo dar kartą pakartota. Keturios iš regiono valstybių Ketu, e, šešios e, asociacijos sutartys buvo pasirašytos ir 2005 e, metais prasidėjo dėrybos su Kroatija dėl stojimo ir politiš, politiškai tariant, ES yra įsipareigojusi šio regiono atžvilgių. Ir turi tris misijas šiame regione - Kosove ir e, turi e, kos, ko, e, Sarajeve, Kosove ir Pristinoje savo atstovybės ir įsipareigojusi skirti 900 e, milijonų eurų dešimtaisiais metais. ir nuo 91 metų e, jiems yra skirta daugiau nei 13 milijardų eurų. Ir e, šis regionas turi patenkinti ekonominius kriterijus, kurie yra nustatyti per e, asociavimo e, ir stabilizacijos procesą. Ir komisija komisija turi dėrybinį, dėrybinius įgaliojimus ir dabar mes siekiame tolesnio proceso. Norime, kad e, šių šalių vyriausybės e, ten, patenkintų keliamus reikalavimus ir šio regiono valstybės turi kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir e, korupcija, taip pat turi pagerinti savo administracinius gebėjimus ir išspręsti kitus klausimus. Uh, E, stabilizacijos ir asociacijos proceso tikslai gali būti pasiekti tik, tik tai tada, kai e, šio regiono vyriausybės e, atliks aktyvų vaidmenį, parodys įsipareigojimą, jų ateitis priklauso nuo jų pačių nuo jų pačių vyriausybės ir žmonių. Ir gera kaiminystės politika prisidėtų prie uh, dvišalių uh, ginčių išsprendimo. Uh, Ir tai yra ES e, esminis klausimas. E, birželio mėnesį taryba paragino šią šalis išspręsti dar aktualius neįspręstus klausimus, ypač susijusius su kaimininėmis valstybėmis. Ir norėčiau priminti, kad 2000, 2009 m. lapkritį e, taryba pareiškė rengianti identišką e, sprendimą Albanijos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams, dėl kurio šiais metais bus priimtas sprendimas. Ir tai turės didelę įteką ES biudžetui, ypač 2014-2020 e, metų finansinės perspektyvos metu. Ir um, mes taip pat turėsime komisijos pasiūlymus dėl ateities finansinių perspektyvų. E, Ponas Černieckis, ačiū, kad taip sklandžiai pristatėte situaciją, tai yra pavyzdys ir kad tas procesas vyksta taip sklandžiai, tai, tai turėtų būti pavyzdys kitiems procesams. Tai, ką jūs teigiate, yra puikiai žinoma mums šiame parlamente, bet aš norėčiau uh, išgirsti konkretesnių dalykų, kas arčiau yra ES durų, ar Serbija, ar Juotkalnyje, o galbūt Makedonija, kas yra prieartėję labiausiai. Ačiū, ministrė. Kągi, Jeigu aš pasakysiu, kuri yra prieartėjusi labiausiai, tai nebūtinai reikš, kad ta valstybė pirmoji įstos į Europos Sąjungą. Nes vis tiek pažangos reiks dar padaryti ir pažanga gali vykti labai skirtingais tempais, argi ne. Ačiū ministrė, kiek suprantu, turite nedėlstamas išvykti. Taigi labai atsiprašau, kad ne visus klausimus buvo atsakyta, bet į tuos klausimus, kuriuos nebuvo atsakyta dabar, bus atsakyta raštu. Na ir klaus, klausimų tarybai valanda yra baigta. Dėkoju už dalyvavimą. Na ir posėdis yra nutraukiamas iki 9 valandos vakaro. Ačiū.